pono Danielio Deltono mandatą nuo 2015 metų sausio 8 dienos skelbti galiojančių toliau ponios Selijos Kolugdų nuo, 2000, nuo, nuo sausio 27 dienos ir ponios Annelien Van Bosit mandatą nuo sausio 8 dienos, o ponio, ponios Ilde Vautmans nuo 2015 metų sausio 1 dienos. Siūlau visus šiuos mandatus skelbti galiojančiais. Kadangi niekas neprieštarauja, laikome mandatus